finiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, adesso preso. Eh, buongiorno a tutti, eh, penso che anche se siamo... Labas rytas, gerbėmieji. Nedaug narių susirinko, bet tie, kas atsakingi už mūsų svarstamus klausimus, jau čia dalyvauja. Taigi galime pradėti. Prieš balsavimą aptarsime vieną darbo tvarkės punktą. Dabar pirmininkausiu aš, vėliau ponas Buzek perims. Mūsų darbo tvarkė pakankamai pilna, turiu keletą pranešimų, bet prieš tai patvirtinkime darbo tvarkę, jeigu prieštaravimų nėra. Darbo šiandien turime tikrai nemažai. ir turėsime šiek tiek pakeisti savo kalendorių, savo tvarkaraštį. Taip yra dėl to, kad labai intensyvus teisėkuros darbas vyksta įtrė komitete. Aš supažindinsiu su pakeitimais ir bus pakeitimų po vasaros rugsėjo ketvirtą dieną Briuselėje yra numatytas posėdis ir jis įvyks rugsėjo 11 dieną. Numatomas naujas posėdis Strasbūrė, tai yra bendras e, posėdis su aplinkos komitetu. Posėdis vyks nuo 7 iki 8.30 vakare. Kalbėsime apie energetikos sąjungos valdymą. Ir dar vienas įtre posėdis vien mūsų komiteto numatytas nuo 20.30 iki 22.30 ir spalio antrą dieną numatytas posėdis Strasbūrė nuo 7 iki pusės 11 vakare. Tai tokie yra pakeitimai ir, kaip matote, mūsų darbo atvarkė tikrai intensyvi, bet visą šią informaciją dar gausite raštu. Dabar galime patvirtinti posėdžių protokolus, jeigu nėra prieštaravimo. Panašu, kad e, niekas pastabų neturi, taigi protokolus tvirtiname. O dabar pereiname prie ketvirto punkto ir tai yra pirmasis e, diskusijų punktas mūsų darbo tvarkėje - teisė į privatų gyvenimą ir asmens domenų apsaugą e, elektroninių ryšių sektoriuje. Dabar suteiksiu žodį pranešiai poniai Kalas. Jums penkios šešios minutės ir po to steiksiu žodį kitiems kolegoms. Ačiū. Kaip jūs jau pasakėte, yra numatytas naujas komiteto posėdis, taigi aš pradėsiu nuo pastabos apie tvarkaraščio pakeitimus, apie tai kalbėjo jau keletą šešėlinių pranešėjų. Norėtume pratesti praneš... norėta pratesti pranešimo terminą, bet aš nesutinku, todėl kad pranešimas e, buvo išplatintas iš karto po to, kai buvo pateiktas versti, tai buvo prieš mėnesį ir mūsų grafikas tikrai labai įtemptas, žinau, kad laiko nedaug, bet Libė toliau laikosi savo numatyto grafiko ir mes jo taip pat turime laikytis, jeigu norime, kad mūsų pranešimą apsvarstytų kolegos iš Libė komiteto dėl turinio. Pirmiausia, taikymos rytis. Aš mm, neteikiau pakeitimų dėl apibrieščių pakeitimo. Suprantu, kad Libė dabar pasiūlė įtraukti mm, apibrieštis į apribatumo reglamentą ir aš esu pasirengusi su kolegomis aptarti, koks požiūris būtų geriausias. Kas man labai svarbu, tai konfidencialumo apsauga, tuo pat metu paliekant erdvės inovacijoms. Uh, Dažnai debatuose mm, dominuoja juoda balta, bet jeigu vartotojai praras pasitikėjimą technologijomis dėl to, kad jų asmeniniai duomenys bus tvarkomi netinkamai, tai padarysime labai daug žalos ekonomikai. Mm. Todėl kai kuriuose srityse aš numatau daugiau erdvės inovacijoms. Pavyzdžiui, įtraukiant sudarinimo tikslo elementą, kalbant apie duomenų tvarkymą, arba namų ūkių išimti, pagal kurį reikėtų tik galutinį vartotojo sutikimo. E, iš principo, mano, mm, aš sutinku su komisijos pasiūlymu. Ir dar kas svarbu mūsų komitetui, tai kad šis pasiūlymas būtų neutralus technologijų požiūrio. Tai, pavyzdžiui, komisijos pasiūlyme yra per, didel, per daug akcentuojamos naršyklės. Mm, Žinau, kad yra e, taip pat e, daug naudojamos e, programėlės. Taip pat pirmos šalies ir antro, trečios šalies slapukai mes turėtume galvoti daugiau apie poveikį privatumui. Kalbant apie slapukus, daugelis jų siekia tiesiog pagerinti paslaugas. Bet apskritai įmonėms turėtų būti teikiamas iniciatyvos dirbti kartu ir ieškoti praktinių sprendimų palankių vartotojams. Taip pat e, suteikti pasirinkimą. Jeigu vartotojas pasirenka e, nebūti sekamas, nesuteikia savo sutikimo ir vėliau negali e, pasinaudoti paslaugą, tai vadinasi, kad vartotojas neturi pasirinkimo. Pasirinkimas tarp sutikti su slapukais ar nesutikti su slapukais, kol kas jis yra tik toks. Dar klausimas, kokiais duomenimis vartotojai sutinka dalintis ir su kuo. E, įmonės turi sukurti pasitikėjimą pagrįstų santykių su vartotojais ir e, išsiaiškinti, kurie duomenys vartotojui yra jautrus asmeniniu požiūriu. E, Taip pat turi būti kuriamos alternatyvos siekimui. Jeigu įmonių tikslas surinkti daugiau informacijos apie vartotojus, tai gal e, įmonės tiesiog galėtų e, paprašyti vartotojų tiesiogiai tos informacijos, kuri jiems reikalinga. E, reikia taip pat vengti klaidų, kurie lemia netinkamos reklamos skelbimą ir prašyti vartotojų paties sudaryti savo profilį būtų tikrai e, tinkamas požiūris. Visais atvejais svarbus pasirinkimas. Ir svarbu iš tikrųjų taip pat ir nuraminti vartotojus, nes dažnai jie mato, kad yra tekami, e, sekami, e, bet nežino kodėl. Tai reikėtų paaiškinti Ir turi būti aišku, kodėl tai daroma, pavyzdžiui, statistikos tikslais. Dėl viešųjų e, svetainių dažnai duomenys yra renkami telekomunikacijų įmonių. Toliau dėl saugumo ir asmens duomenų apsaugos pažeidimų aš siūlau išbraukti šį straipsnį dėl to, kad čia yra dubliavimas. Mm elektroninių komunikacijų kodekso 40 straipsnis ir kiti teisės aktai jau apima šias nuostatas. Ir toliau 11 straipsnio taikymos rytis. Čia mm, kalbama apie galimybę gauti piliečių duomenis. Iš tiesų ši dabar numatoma taikymo sritis yra e, netinkama. Todėl aš um, siūlau vėl įtraukti tos teisinius pagrindus, kurie numatyti privatumo direktyvoje. Taip pat um, valstybės narės um, neturėtų numatyti jokių priemonių, kurios ribotų telekomunikacijų ir kitas paslaugas. Nes šios įmonės turi užtikrinti priva, privataus gyvenimo apsaugą ir valstybės narės negali mažinti kai kurių standartų. Ačiū. Grazie alla collega Callas. Eh, Dėkuoju, ponia Kalas. Ačiū už aiškės mintis, ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko limito. Ponas Rūbikas pakeis poną Bonį. Prašom. Dėkuoju. Pradžioje norėčiau padėkoti poniai Kalas. Manau, kad ji labai tiksliai paminėjo problemas, kurios bus labai svarbios, kurias svarbu bus išspręsti ateityje. Manau, jog vis dažniau realus pasaulis atspindi virtualiame pasaulyje algoritmai, e, dirbtinis intelektas tampa vis svarbesni svarbesniais. Taip pat e, didžiųjų duomenų, duomenų rinkimas, jų naudojimas, visa tai veikia ne tik privatų, bet ir e, verslo pasaulį. Galvant apie tai, mes, mums svarbu užtikrinti, kad ateityje nekoduoti duomenys iš privataus sektoriaus galėtų būti naudojami statistikos tikslais. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mes galėtume e, naudoti tuos duomenys, analizuoti juos. Technologinis neutralumas, tarpusavio suveikumas taip pat vaidins svarbu vaidmenį. Vartotojams skaidrumas yra labai svarbus. Slapukų naudojimas, pavyzdžiui, E, žmonės e, privačiai gali juos naudoti ir tai trečiosiams šalims leidžia įvertinti, kaip naudojami duomenys. Matėme JAP tam tikrus pavyzdžius ir tokiu būdu galime pastebėti, kaip tam tikri e, asmens duomenys kasdien yra iš mūsų prietaisų paimami ir naudojami. E, Mums svarbu yra užtikrinti, kad neatsirastų papildomos biurokratinės naštos. E, duomenų apsaugos pareigūnas turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį šiame kontekste. Taip pat turime užtikrinti, kad neatsirastų papildomos naštos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Norėčiau padėkoti pranešėjai Kaikalas už gerą darbą ir man atrodo, kad pranešime siekiama užsikrinti pusiausvyrą. Visi mes žinome, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas e, sudarys tvirtą pagrindą. E, ateityje apie tai kalbant per praėjusias savaitės buvo daug mėnesius ir e, kodavimas ar šifravimas labai svarbu. Taip pat yra mes turime e, žinoti, kad kai siunti trumpą elektroninį laišką, trečioji šalis negalės e, perskaityti to laiško. Naujoji technologija keičia senąją ir mes turėtume mokytis e, ir suvokti, kaip suvaldyti tuos naujosius procesus ir technologijas. Taip pat svarbu užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp skaidrumo ir teisės į privatumą. Dėl duomenų, duomenų atsekamumas yra labai svarbus. Reikia žinoti, kokie kaupiami duomenys, kokiais duomenimis keičiamasi automatiškai. Manau, kad E, mes devintojo e, pagrindų programoje turime pereiti prie naujų dalykų, kad algoritmai ir e, dirbtinis intelektas būtų įtraukti į mokslinių tyrimų sritį. Taip pat reikia numatyti sertifikavimo procedūras tokiems procesams. Dėkoju kolega Rubikai. Dabar ponas Krumbašiu. socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešiai, poniai Kalas, už jo darbą rengiant šį pranešimą. Manau, kad ji užtikrino gerą, solidų pagrindą, mes galėsime toliau dirbti. Vadovaudomėsi pranešimu, norėčiau dar kartą pagirti pranešėją, ji yra Estė, o ši šalis yra lyderė skaitmenės srityje Europos Sąjungoje vienas iš svarbiausių e, dalykų susijusių su šio teisės aktu yra slapukai ir sekimas. Reikia skirti slapukus, kurie būtini e, svetainėms funkcionuoti, tinklui funkcionuoti ir yra e, du tipai slapukų veiklos ir funkciniai. Ir kiti slapukai yra kryptingai taikomi reklamos slapukai. Reikia užtikrinti, kad e, tie slapukai e, galėtų toliau egzistuoti, bet reikia aiškių taisyklių, kaip e, juos naudoti ir taip pat reikia numatyti tam tikras taisyklės dėl įvairių priemonių, kurios skirtos prisijungti prie interneto. Mes taip pat turime užtikrinti, kad galutinis vartotojas nesinaudotų slapukais, kol neduoda sutikimo. Ir tai turėtų būti primtina verslo praktika. Kita, mano nuomonė, labai svarbi sritis yra patikrinti, kad reglamentas e, užtikrina zoną, kurioje nereikia sutikimo. Ir e, yra tam tikra informacija, ji kuri, naudo, kuri egzistuoja tinkle, kuri turi būti viešojo intereso labui naudojama e, anonimiškai ir tą aš vadinu zona, kur nereikia sutikimo. Taip pat sėkimas internete turi būti nagrinėjimas dviem lyg, lygmenimis. Reikia uh, kartais fizinių nuorodų, kai vyksta toks sėkimas, o kitais atvejais reikia skaitmeninio notifikavimo, kuris pasirodytų vartotojo įrangoje. Taip pat e, reikia numatyti skubios pagalbos e, numerį ir kitas priemonės. Kitas klausimas. E, meta duomenų apdorojimas. Mes turėtume numatyti, kad būtų galima tokius duomenys, galimybę apdoroti tokius duomenys tam tikrais atvejais. Dėl saugumo svarbu e, jau šiame reglamente pradėti galvoti apie e, terminalų įrangos sertifikavimą. Ir man atrodo, kad reikia saugumo standartų, jiems panašiai kaip yra su energetinio efektyvumo ženklimu. Ir taip pat e, terminalo įrangai turėtų būti naudojamas etiketės, kurios e, parodytų saugumo e, užtikrinimo lygį. Kadangi yra daug kibernetinių išpolių pavojų, aš siūlau tam tikras priemonės tam, kad mes galėtume užtikrinti tam tikrus švarius kanalus ryšių. Uh, Ir, pavyzdžiui, reikia numatyti, kad būtų galima tikrinti turinį tam, kad būtų galima išvengti įsilaužėlių e, išpolių. Aš žinau, kad telekom atsuoms galbūt tai reikštų penelik daug darbo, bet reikia tam tikros apsauginės sienelės, ugnesenės e, priemonių, kad būtų galima apsisaugoti nuo to, apsaugoti vartotojus. E, E, žinome, kad šis reglamentas bus tvirtinamas nacionaliniuose parlamentuose ir 28 parlamentai gali išreikšti labai skirtingą požiūrį apie tai, kaip jie norėtų, kad jis bus įgyvendinamas, bet kai kurie dalykai turėtų būti turbūt neliečiami. Paskutinis dalykas - laikas. Aš manau, niekas neatsitiks, jeigu e, šis reglamentas bus patvirtintas praėjus pusmečiui po e, bendrųjų, e, bendrojo domino apsaugos reglamento įsigaliojimo. Taip pat reikia numatyti kitoms priemonėms įsigalioti laikotarpį ir norėčiau, kad horizontalus mandatas būtų įsteigtas komisijai ir parlamentui. Ačiū. Jūs šiek tiek viršijote kalbėjimo laiką, tačiau salėje nėra daugiau norinčių pasakyti, tai galime galbūt taip griežtai nesielgti su kalbėtojais, ribodami laiką. Ponas Kelis nori pasakyti, nes kitų šešinių pašienį yra dvi minutės, teoriškai jums. Teoriškai. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju pranešiai, ponė Kalas, už nuomonės pristatymas šio reglamento tiklas yra sustiprinti saugumą, konfidencialumą ryšių. E, taip pat reikia atsižvelgti į naują technologinę realybę. Tačiau nepamirškime kito tikslo, tai yra laisvas duomenų judėjimas. Aš matau, kad pranešėja kaip tik ir siekia šių tikslų pirmiausia bendros pastabos reglamentas 18 metais, jeigu šiais mėnesį turėtų įsigalioti, tuo pačiu metu kaip ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Ir mes turime pagalvoti, ar technologinė prasme e, bus įmanoma tą padaryti, e, turiu galvoje prisiderimą prie visų reikalavimų po to, kai reglamentas įsigalios. Bet turime elgtis atsargiai dar kartą. Aš sutinku su pranešėjai, mes turime e, E, derinti savo e, pasiūlymus prie elektroninių ryšių kodekso ir taip pat bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kad neatsirastų prieštarų. Aš esu pranešėjęs bendrojo duomenų apsaugos reglamento klausimų ir e, tikiuosi, kad mes papildysime vienas kito darbą, o nedubliuosime. Pranešėjai siūlo technologinio neutralumo principą, taip pat e, kalbama apie e, slapukų, e, dar skirtumus tarp slapukų traktavimo ir e, taip pat numato tam tikras nuostatas naršykliams skirtas. Bet svarbiausias dalykas, kad vartotojai galėtų, turėdami informaciją, pasirinkti ir mes turime draugiškus vartotojų verslui produktus užtikrinti. E, pasiūlyme e, yra kalbama apie saugumą. E, saugumo klausimai yra labai svarbus, kaip žinia, ir pranešė kalba apie tam tikras išimtis, kurios e, turėtų būti daromos saugumo labui. Ir e, reikia ieškoti, kaip sakiau, privatumui palankių sprendimų ir tuo pačiu metu numatyti ga, galimybę m, mm, toliau dėkti nuo naujoves į šią sritį, neapriboti tai. O dėl apribojimų aš tikiuosi, kad mes laikysimės teisingumo teismo sprendimo ir galiausiai ponia Kalas paminėjo pasitikėjimą E, šis žodis nuolat buvo vartojamas, kai mes e, svarstėme bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Labai svarbu, kad galtinis vartotojas galėtų pasirinkti, turėtų galimybę rinktis ir tai svarbiausia ir ką sakė ponas Triubik. Svarbu, kad e, mes numatytume algoritmų, e, dirbtinio intelekto plėtojimosi galimybės ir e, kitus dalykus, kad e, šis reglamentas nebūtų suvaržytas laike. Ačiū, ar dar kas nors norite pasakyti, ne? Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovai. Dėkuoju. Norėjau pasakyti, jog komisija e, džiaugiasi ponios Kalas nuomonė, mes vertiname jos e, atidų kruopštų darbą, labai aukštos kokybės ši nuomonė yra ir esame labai patenkinti tuo, kad jai pavyko sutilpti į laiko rėmus. Žinome, kad laiko nebuvo daug, bet pavyko vis tik tai atlikti darbą. Mums Labai svarbu yra tai, kad e, šis pasiūlymas būtų patvirtintas kitų metų gegužę. Ši data nėra kažkoks atsitiktinumas, tai yra svarbu, nes kitų metų gegužė e, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigalios ir reikės e, įgyvendinti jo sąlygas. Elektroninis privatumas yra e, ypatingas dalykas lyginant su bendruoju dokumentu. E, šis reglamentas apims e, platesnius sektorius, o elektroninis privatumas yra susijęs su telekomunikacijomis. Ir būtų labai gerai, kad kitų metų gegužė abu dokumentai galėtų būti pradėti taikyti, nes jie papildys vienas kitą. E, e, parlamentas 17 metų sausi patvirtino jau e, pasiūlymus ir turės maždaug 18 mėnesių iki kitų metų gegužės dirbti. Ir tiksliau būtų labai gerai, jeigu parlamentas kitų metų sausį patvirtintų šį deklamentą. Dabar keletą konkrečių punktų noriu pasakyti, apibrėžimai. Pone Kalas išlaikė apibrėžimus, kurie visiškai atitinka e, elektroninių ryšių kodeksą, tai yra labai svarbu. E, virštinklinės paslaugas tai išlieka, tai svarbu, nes e, WhatsApp, Skype'as naujos priemonės naudojamos beveik tiek pat, kiek ir tradicinės. Už Dėl to labai gerai, kad užtikrinamas konfidencialumas ryšių naudojant tas naujasias priemonės, ne tik tradicinės. Mes taip pat patenkinti tuo, kad e, ryšių e, konfidencialumo principas apibrieštas labai griežtai, glaustai ir ponia Kalas sakė, kad tai labai svarbu pasitikėjimui vartotojai, verslas. Galutiniai vartotojai turi pasitikėti e, kanalų komunikavimo saugumu nes kitaip jie nesijaus drąsus naudodami juos. Dar noriu pasakyti, kodėl mes išlaikėme tam tikrą perspektyvą dėl politikos priemonių. Pirmas pastebėjimas - tolesnis apdorojimas duomenų. Dabar kai telekomunikacijos paslaugų suteikta, nebegalima toliau naudoti duomenų, duomenų nei turinio, nei metaduomenų kitiems tikslams. Tiems tikslams, kurie nėra susijęs su komunikavimu. Šiandieną to negalima daryti, o komisija, ir komisija savo pasiūlyme kalba apie tos pačius apribojimus. Taigi įvykus komunikacijai e, informacija turi būti ištrinta, jos daugiau nebegalima naudoti. Mes išlaikėme šį principą dėl to, kad suprantam ir laikomis požiūrė, jog duomenys yra konfidencialūs ir labai svarbu, kad jie išliktų slapti. Ir jeigu mes leisime toliau apdoroti šiuos duomenys, tai gali būti pažįstas privatumo principas, konfidencialumo principas. Jeigu bus leista apdoroti duomenis, tai e, tarsi atsisakoma taisyklės, kad duomenys turi būti ištrinti, kai jų nebereikia komunikacijai. Jeigu bus galima toliau naudoti duomenys, tada tarsi dinksta e, pagreistumas tos e, reikalavimo panaikinti, ištrinti informaciją. Ir galiausiai Antras pastebėjimas dėl technologinio neutralumo. Mes sutinku su pone Kalas, kad pasiūlymas galbūt e, daugiausia dėmesio e, skiria slapukams. Tai yra viena tarsi e, sekimo technologijos rūšis, yra ir kitų. Bet reikia žiūrėti į konstatuojamasias dalis, nes juose nurodyti tarsi straipsniai, o straipsniuose kalbama apie slapukus, bet taip pat kalbama apie kitą uh, E, sekimo technika ir e, esmė e, yra technologinis neutralumas. Taip, konstatuojamosiose dalyse galbūt labiau kalbama apie šiandien vyruojančias technologijas, bet mes turime koncentruotis ties neutralumu ir Dėkoju dar kartą už jūsų darbą, už tai, kad dirbote taip konstruktyviai ir sklandžiai. Ačiū. Dėkoju. Dabar noriu steigti žodį kalas, jeigu norės apibendrinti diskusiją. O paskui pakalbėsime apie terminus. Turime ir kavos pertraukėliai po to laiko. Uh, and, uh, um... Ačiū kolegos už jūsų komentarus. Mm, dabar keletas pastabų dėl iškeltų klausimų, dėl Wi-Fi sekimo. Taip, iš tikrųjų, kai kalbame apie tokį pasirinkimą, tarkim, jeigu žmogus mato, kad jis yra sekamas, yra ženklas, kad yra tas sėkimas ir realiai žmogus neturi galimybės rinktis. Taigi e, gal nėra taip ir produktyvu dėti tą ženklą, jeigu žmogus vis tiek neturi pasirinkimo nebūti sekamas. Dabar dėl laiko e, pasirinkimo aš girdėjau, įsiklausiau tai, ką kolegos sakė ir ką komisija sakė dėl, dėl tvarkarašio, dėl, e, dėl to laiko. Tai čia iš tikrųjų yra dvi pusės to reikalo. Aišku, dėl GDPR, taip, įmonės turi laikytis abiejų mm, sąlygų ir geriau, aišku, kad jos turėtų vieningą vieną paketą, kad tai būtų vienas taisyklių paketas, kuris būtų taikomas dėl privatumo duomenų. Ir antras dalykas, aišku, yra tas klausimas, kad uh, kuomet įgyvendinimo laikas yra pernelik trumpas, tai da, ir, o kompanijos turi daug ką padaryti, kad įgyvendintų taisyklės, tai um, sudėtinga padaryti ir aš um, pasiryžus būčiau kalbėti su kolegomis, kaip, kokį geriausią pasirinkti sprendimą. Dabar dėl laisvo duomenų srauto, taip, aš sutinku, kad tai yra labai svarbus klausimas, bet um, na, nesu tikra, kaip tai būtų galima išspręsti per uh, privatumo taisyklės. Dabar dėl technologinio neutralumo sutinku, kad tie straipsniai labiau yra dabar technologiškai neutralus, tačiau nurodomosios dalis irgi yra svarbios, kuomet žmonės bando interpretuoti, ką reiškia e, teksto straipsniai. Tai ir nurodomosios dalis turime surašti, kaip galima technologiškai neutraliau ir, ir nieko nepamiršti. Uh, Tai ačiū visiems ir mielai tęsiu bendradarbiavimą. E Labai ačiū kolegiai, baigiame diskusijas tikrai svarbių klausimų. Norėčiau priminti nariams, kad terminas pakeit, pateikti pakeitimus yra bežalio 26 diena. Kaip žinote, sistema atvira nuo birželio 26. Tai 28 bus sistemos. Tai mes numatėme balsavimą Strasbūrė. Aš tiesiog noriu tai priminti ir padėkoti visiems už dalyvavimą svarbiose diskusijose. Man atrodo, gal turime dabar apie 10-15 minučių, galime padaryti pertrauką iki balsavimo. Good morning, ladies and gentlemen. Labą dieną. Panas ir ponai, atsiprašau, kad priverčiau jūs šiek tiek palūkėti, bet aš ateinu iš kito posėdžio. Taigi, pradėkime balsavimą. Visų pirma, bandomasis balsavimas. Prašau. voucher for glasses. I lost my glasses. I close the vote. Thank Baigėme balsavimą. Ačiū. Balsavimas sėkmingas.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 you, friends. Excellent. Now we can start. Ačiū, bičiuliai, puiku. Dabar galime pradėti. Uh, final voting list. Point of, Point of order. Dėl darbo tvarkos. Man tuoj atneš balsavimo kortelę. Galim pradėti ir taip, aišku, jeigu bus sudėtingų balsavimų, tai aš bandysiu kažkaip pranešti, bet tiesiog perspėjau, kad tuo atneš mano kortelę. Uč. Pirmas pranešimas sąraše. Karlos Zorinio. Tai yra pasiūlymas priimti parlamento ir tarybos rezoliuciją keičiant reglamentą dėl interneto inglumo vietos bendruomenės, tai yra Wi-Fi Europos Sąjungai, Wi-Fi 4 EU. Prašau balsuoti, vardinis balsavimas. Accepted. Congratulations. Pritarta. Sveikiname. Kitas pranešimas. Ponios Krėl Tai yra e, kosminės erdvės strategija Europai. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvidešimtas už, prieš. Pasitikrinkime. I close the vote. Accepted. Accepted. Balsuoti baigime, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 11a kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 77 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 15 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 16 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 90 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šimtasis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18a kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 110 ir transporto 24 kartų kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. 20 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 117. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 21. Kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 22. Kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 124. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 129 kas už, prieš susilaiko, priimta. 23 A kompromisas kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 24 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 25 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 144. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 26. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Transporto 7. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 156. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. 156. I close the vote. Balsuoti baigiame. Un priimta. 157. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime ir dėl šito. 157. I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 161 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 162 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 162. I closed the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Viens šeši šeši pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienas šeši septyni buvo atsiimtas autorių. 168 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 169 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 29 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Transporto penktas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Transporto 22 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Imko penktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Peš A, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Peš B, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Peš C, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Imko A, už, prieš. Pasitikrinkime dėl Imko A. I close the vote. It's rejected. Rejected. Atmesta Imko B, už, prieš susilaiko, priimta. Pirmas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš prieš. Pasitikrinkime dėl šešto. Amendment number six, and I close the vote. Accepted. Accepted. Seven in favor. Against. Septintas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta didžiulė balsų dauguma, sveikiname pranešėją. Toliau Anželika Mliner pranešimas. Autorius teisių kontekstas, mm, susijusios teisės. Pradėkime balsuoti. 85 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 2A kompromisas už, prieš. Pasitikrinkime. Compromise 2A. I close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 105. Už, prieš, susilaiko dar kartą. 105. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 103. Kas už? 132 e, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dabar kartu 3 pakeitimai 108 iki 110. Kas už? Kas prieš? Susilaikom. Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Please raise your hands. Labai prašau aiškiau kelti rankas, kadangi sunku matyti balsavimą. Pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienas, trys, vienas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienas, trys, trys, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vienas, trys, keturi, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vienas, trys, penki, kas už, prieš, susilaiko priimta. 136 kas už. 138 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 139 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 140 kas už, kas prieš. E, pasitikrinkime 140. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Priimta. 141. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 142. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 143. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 145. Kas už, kas prieš Pasitikrinkime. 145. One, four, five. I close the vote. Balsuoti baigiame. Priimta. 146 ir 147 kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 151. Šaukame iki 151. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. Please raise your hands because I cannot see precisely. Uh, thank you. I close the vote. Accepted. Accepted. Um, uh, 14 in favor. Pritarta 14 už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 17. I close the vote. Accepted. Accepted. 18 second part. 18 seconds part. 18 antra dalis. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Mėly bičiuliai, labai prašau aiškiai kelti rankas, nes visiškai nesimato. Yeah. Sorry? 18 part 2. Yeah, it was 18 part 2, as I said. Taip, taip, kaip ir sakiau, 18 antra dalis. Again. In favor. Dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritartu. 19 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20 už, prieš, susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko priimta. 23 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 23. I close the vote. Accepted. Accepted. 20. Pritarta 24. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 25 už. Prieš. Susilaiko priimta. 28 už. Prieš susilaiko. Atmesta. Dabar septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 34 už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko Pasitikrinkime. Necessary. Amendment 1. I closed the vote. Accepted. Accepted. Priimta. 8A kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 47-48 pakeitimai kartu kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 49 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 50 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečias pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 51 kas už kas prieš, susilaiko priimta. 52 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 10 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 55 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 11a kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kompromisas 12. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 68. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 77. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 69. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmestas. 70. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 72-73 kartų kas už, kas prieš susilaiko priimta. 74-75 kartų kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Gerai, 74-75 kartu, prašom, tikrinamės. Valdė is, uh, is certainly accepted. Uh, thank you. Close the vote. Na, ačiū, aiškiai pritarta. Taip, taip. Taip, taip. Tryliktas kompromisas. Aš norėjau jūs patikrinti. Tryliktas kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko, atvesta. 8 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 83 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 84 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Sorry. I close the vote. 40, 15. Balsuoti baigiame. Priimta dėl darbo tvarkos. Pone Mliner. Uh, Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą ir gerą darbą, nežiūrint to, kad nuomonės skiriasi šio klausimo. Ir dėl to, kokį dabar turime galutinį rezultatą, kuris neatspindi nei mano frakcijos požiūrę, nei mano asmenio požiūrę, aš tiesiog prašyčiau išbraukti mano pavardę iš, iš, nuo šios nuomonės. Uh, well, um, Ačiū, supratau, kolegė, dėkuoju už Jūsų informaciją. Tuomet ši nuomonė bus vadinama įtrės nuomonė. Jūsų nuomonė bus teikiama pagrindiniam komitetui, atsakingam komitetui, kaip įtrė komiteto nuomonė be jūsų pavardės kaip autorės. Labai gaila, bet ką galime dėl to padaryti? Nieko. Dabar periname prie paskutinio balsavimo punkto. Tai yra pono Werner Langen pranešimas, nuomonė dėl ETS aviacijos rytyje. Labai trumpai tai pavadinsiu. Taigi pradėkime. 40, 43 ir 23 pakeitimai visi kartu, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 41 kas už, kas prieš, Susilaiko, pasitikrinkime. 41. I close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 48 kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. 47 kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. 49 kas už, Kas prieš? Susilaiko atmesta. 35. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 35 e, pakeitimo. 35. 35, taip, 35, 35 pakeitimas. 35. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime dar kartą. 36. Baigiame balsuoti. Priimta. 44. Už, prieš, susilaiko Atmesta. 45. Už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 45. I close the vote. Accepted. Accept. Balsuoti baigime. Priimta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 46. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Priimta. 3 pakeitimai. 50, 53, 54 kartų. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 51. Kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 51. Pasitikrinti. Prašom. And I close the vote. Balsuoti baigėme. Priimta. Ačiū. Puiku. Šeštas už. Prieš. Susilaiko priimta. 55 už. Prieš susilaiko atmesta, septintas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Amendment 7. I close the vote. Accepted. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, mm, nežinau. Pasitikrinkime dėl aštunto pakeitimo. I close the vote. Rejected. Rejected this time. Amendment 3 in favor. Atmesta. Trečias pakeitimas už. Prieš susilaiko dar kartą pasitikrinkime. Atsiprašau dėl to, bet Trečias, taip, trečias. Baigiame balsuoti. Priimta. 31. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 59. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 9. Už, prieš. Susilaiko atmesta. 10. Už, prieš Pasitikrinkime dėl šimtą pakeitimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas kas už, kas prieš. Priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. We check 12. I close the vote. Rejected. Rejected. 13 in favor. Atmesta 13 už, prieš, susilaiko. Atmesta 14 už, prieš, susilaiko. Atmesta 15 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 15. I close the vote. Excellent. Accepted. 16 in favor. 16 už, prieš, susilaiko priimta, 17 už, prieš, susilaiko pasitikrinti turime ir dėl 17, prašom. I close the vote. Balsuoti baigėme, atmesta 18. Atsiprašau. Okay. Um, 18 in favor. 18 už, prieš, susilaiko, atmesta 19 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 20 už, prieš, susilaiko, atmesta taip pat, pirmas už, prieš, Pasitikrinkime dėl pirmo. I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta 22 už. 21. 21 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 22 už. Prieš. Atmesta. 23 už. Prieš susilaiko priimta, 24 už, prieš susilaiko atmesta, 26 už, prieš susilaiko atmesta, 25 už, prieš susilaiko atmesta, antras už, prieš pasitikrinkime dėl antro. Amendment 2. I close the vote. Antras pakeitimas. Balsuoti baigėme. Priimta. 28. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 28. I close the vote. Balsuoti baigėme. Atmesta. 29. Kas už? Kas prieš? Visiškai nematau keliamų rankų. Prašau pasitikrinti dėl 29. <laughs> well, Tikrai nieko negaliu matyti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 33 už. Prieš. Pasitikrinkime 33. Balsuoti baigiame. Atmesta 34 už. Prieš. Pasitikrinkime dar kartą dėl 34. I close the vote. Accepted. Accepted. Balsuoti baig, baigiame. 4 už. Prieš. Pasitikrinkime dėl ketvirto. I close the vote. Ha, rejected. Atmesta. 37. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime ir vėl. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Priimta šį kartą. 38. Kas už? Prieš Ha, pasitikrinkime ir vėl dėl 38 dabar. Labai prašyčiau geriau pasidalyti. Balsuoti baigiame. Šį kartą atmesta 39. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ir galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 55 už 5 prieš. Sveikiname pranešėją. O dabar pereikime prie pačios paskutinės nuomonės. Tai yra nuomonė Envi. Gue, wanted to say. And... Gue, ar turite pastabų GUE pritarė kompromisui. Turiu tokią pastabą. Taigi ačiū. GUE pritarė mūsų kompromisui. Jeigu mes balsuosime už. Viskas aišku. Dar prieš akiją. Pradedame balsuoti. Balsuojame elektroniniu būdu. COP23 opinija. Nuomonė dėl COP23. Baigėme balsuoti. 52 už, 0 prieš, 4 susilaikė. Ačiū. Ačiū visiems uh, už balsavimą ir ačiū už akinius. Man labai padėjo. Šonai, ar matyta nors be akinių? Well, Gal galiu juos pasilikti? ne visam laikui. Gerbėmiai, 15 minučių per anksti baigėme balsavimą, taigi dabar turime 15 minučių per traukėlę. 11 val. pradėsime bendrą posėdį su Envi komitetu. Pradėsime po 17 minučių. Per greitai dirbame. Submit.